Riprendiamo i lavori. L'ordine del giorno. Teskime darbą. Kitas darbotvarkės klausimas - bendros diskusijos dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, taip pat dėl e, tarptautinio baudžiamojo e, teismo ir Romos statuto. Ramon Hauregi Atondo parengęs yra pranešimą dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų apsaugos konvencijos institucinių aspektų. Taip pat komisija ir taryba padarys pareiškimus dėl Romos statuto peržiūros ir tarptautinio baudžiamo teismo e, veiklos peržiūros konferencijos Ugandoje. Dabar suteiksiu žodį e, ponui Hauregi, kuris yra pranešėjas. Dėkuoju komisarė, tarybos atstovai. Manau, šiandiena yra labai svarbi.